Good evening, colleagues. Can I ask everybody now to take their... Labas vakaras, kolegos. Norėčiau prašyti susėsti, todėl kad norėtume pradėti savo klausimus laiku. Mes turime gana griežtą tvarkaraštį, taigi turėtume jo laikytis ir dėl to susėskite. Jeigu norite dar pratesti savo pokalbius, prašau prateskite juos už salės ribų. Ir e, taip mes galėsime. E, pradėti savo posėdį ir atidžiai klausytis e, pranešėjo. Norėčiau mūsų komiteto vardu pasveikinti poną Mimicą, kuris yra paskirtasis komisijos narys tarptautinė bendradarbiavimui ir vystimaisi. Jūs kaip žinote, parlamentas ruošiasi rinkti komisijos narius, remdamiesi e, darbo tvarkos taisyklių 118 taisyklę ir 16 priedų. Ir mes įvertiname paskirtojo komisijos nario kompetenciją, įsipareigojimą ir nepriklausomumą. Ir taip pat parlamentas norėtų įvertinti e, šio kandidato port, tinkamumo portfolijų ir jo bendravimo įgūdžius. Norėčiau pasakyti, kad šis posėdis yra viešas ir jis yra transliuojamas Europos parlamento e, tinklalapyje e, bei per Europe by Satellite. Ir šie įrašai išliks e, įraš, internete. Šiame posėdėje galima kalbėti 22 kalbomis ir klausytis vertimo iš šios kalbas. Ir e, norėčiau paraginti kolegas kalbėti normaliu įprastiniu e, greičiu ir e, išjungti mikrofoną, um, kai pabaigsite savo kalbą. Paskirtasis komisijos narys gavo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 klausimus ir į juos atsakė. Tos atsakymus galite rasti šioje salėje. Dabar paaiškinsiu, kokia bus šiandienos procedūra. Visų pirma, paskatasis komisijos narys pasisakys nelgiau negu 15 minučių. Tuomet pagrindinė klausimo dalis bus susidės iš 45 klausimų iš narių. E, per pirmąjį etapą mes išklausysime atstovus iš visų septynių frakcijų. Klausimai klausimai turės būti neilgi, neilgesni negu vienos minutės ilgio ir paskirtasis komisijos narys turės minutę atsakymams. Po atsakymų gali būti dar vienas klausimas iš to paties nario ir atsakymui gali būti ir šis klausimas turi trukti ilgiau negu 30 sekundžių ir tolesnis atsakymas e, turi trukti ilgiau negu minutę. Visi kiti klausimai e, turi būti užduoti per minutę ir atsakymas turi būti nelgesnis negu dvi, per, pateiktas ne, nelgiau negu per dvi minutės. E, ir e, šiame Posėdėje taip pat dalyvauja ir užsienio reikalų komiteto atstovai ir tarptautinio priekybos komiteto atstovai. Jie kalbės po koordinatorių. Taigi tokia yra šiandienos procedūra. Aš tikiuosi, kad e, posėdės vyks sklandžiai ir taip pat tikiuosi, kad e, suteiksime pakankamai laiko ir paskirtajam komisijos nariui pasakyti ir atsakyti klausimus. Taigi, žodis